vidurdienį. Viso gero, ponė komisarė. Dabar ponė Georgieva pas mus atvyksta, nes pagal darbo tvarkį dabar yra ponios Stifler pranešimas dėl Europos savanoriškos kompanijos pagalbos korpuso. Prašau, ponės Trifler, žodis jums. Merci beaucoup. Ačiū, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti ponios Georgievos pastangas parengus šią naują iniciatyvą po Lisabono starties įsigaliojimo. Taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį teisėkros pasiūlymą. Taigi ačiū visiems. Europos anoškos humanitarnės pagalbos korpuso idėja yra galimybė išreikšti sąjungos humanitarnės vertybės ir solidarumą su žmonėmis, kuriems reikia mūsų pagalbos, kad ES galėtų greičiau ir efektyviau reaguoti į humanitarnės krizės. ES turi užtikrinti uh, humanitarinę pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad humanitarinių krizių matome vis daugiau. Laisvanoriai e, tokiu atveju suvaidina labai svarbu vaidmenį, mažinant katastrofų riziką, šalinant padarinius ir taip pat užtikrinant e, atgaivinimo reabilitacijos pastangas ir atkūrimo pastangas. Labai svarbu kad būtų vietoje išsiaiškinta, kokie yra poreikiai, kad jie būtų tinkamai apibriešti. Tai būtų kaip ir papildomas elementas šalia jau veikiančių struktūrų ar organizacijų, siekiant užtikrinti, aišku, ir tų visų savanorių saugumą. ES piliečiai galėtų dalyvauti tame darbe ir turime užtikrinti įvairias kompetencijas. Čia galėtų ir ekspertai, ir pensininkai dalyvauti toje veikloje ir taip pat uh, laisvanorių patirtis būtų labai svarbi, jiems būtų užduodami, aišku, ir diplomai, atitinkami sertifikatai. Aš turėjau galimybę pabendrauti su laisvanoriais, kurie dalyvavo bandomosiose projektuose. Jų parama, jų e, žinios ir patirtis yra neįkainojama. Ši iniciatyva taip pat leiks užtikrinti laisvanoriškumą siekiant e, kovoti su humanitarinės krizės padariniais, tai taip pat bus tam tikra sa, visuomenės sąmoningumo, sąmoningumo kampanija. Aš apgailestauju, kad 14-20 metams numatytas biudžetas buvo smarkiai sumažintas, lyginant su pirminiu komisijos pasiūlymu, buvo sumažintas ir lais, laisvanorių skaičius. Ir aš dabar norėčiau užsakyti susirūpinimą tuo, kad ECO generalinis direktoratas negali patenkinti visų humanitarinių poreikių, kurie egzistuoja šiuo metu. Aš esu įsitikinusi, kad ši iniciatyva bus sėkminga ir galiausiai bus padėta labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Ir humanitarnės pagalbos srityje mes galėsime veiksmingiau įgyvendinti programas. Aišku, tos programos bus nuolatos reguliariai vertinamos. Ačiū. Dabar e, žodis poniai Georgievai. Thank you, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma labai nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui ir asmeniškai poniai Stifler už nuolatinį ir stiprų Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso rėmimą. Ta parama atspindi Europos piliečių požiūrį. Tų žmonių, kuriems jūs visi atstovaujate. Pagal Eurobarometrą 88 Europos, procentai e, Europos piliečių būtų už tokio korpuso sukūrimą ir labai laukia, kol jis bus įkurtas ir pradės veikti. Ir aktyvus Europos parlamento, komisijos ir parlamento dalyvavimas mus baigia atvesti prie paskutinio etapo, po kurio piliečių noras taps realybė. Ir 2020 metais beveik 20 tūkstančių europiečių bus dalyvavę kokioje nors veikloje, kuri e, padeda tiems, kurie, kuriems reikia pagalbos, o tokių žmonių tik daugėja. Be to, patiems savanoriams bus lengviau uh, dalyvauti tokie veikloje, tokiu būdu įgyjant naujų e, įgūdžių ir naujos patirties. Biudžetas be abejo yra ribotas, todėl mes labai stengiamės, kad e, būtų sukurta atitinkama vertė už tas lėšas, kurios yra. Bandėme patobulinti, papildyti dabar galiojančias sistemas ir taip padėti patiems savanoriams vis labiau tobulėti. Dauguma savanorių yra jauni žmonės ir jiems savanoriška veikla yra vienas iš būdų tapti konkurencingesniems labai ribotoje darbo rinkoje. Atlikome tris pilotinių projektų etapus ir jų metu daugiau negu 40 savanoriškos veiklos organizacijų dalyvavo ir jos pateikė labai svarbių išvalgų apie tai, ko iš tiesų reikia, nustatant normas, rengiant apmokymus ko reikia, kad ši programa pasiektų savo pagrindinį tikslą - būtų platforma Europos piliečiams gyventi, remianti savo vertybėmis ir padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Matėme labai daug entuzijazmo ir atsidavimo iš tų, kurie dalyvavo pilotiniuose projektuose. 240, 250 žmonių nuo jaunimo iki dvasios jaunuolių. Jauniausias savanoris buvo 21, o vyriausias dvasios jaunuolis buvo 70 metų. Ir galiu pasakyti, kad man susitikimas su šiais žmonėmis iš tiesų uh, leido pajausti didžiulę garbę, kad esu Europos komisijos narė atsakinga už humanitarinę pagalbą. Iš tiesų, ES šioje srityje neveltui yra pirmaujanti. Jeigu konkrečiai sureaguočiau į Europos parlamento narių pasisakymus, išskirsiu keletą. Europos parlamentas pabrėžė aktyvios, aktyvaus pilietiškumo tikslą kaip vienas svarbiausių. Kitas svarbus tikslas būtų komunikacija, šių programų matomumas. Taip pat Europos parlamentas vien, kaip vieną iš prioritetų išskyrė savanorių saugumo klausimą. Ir todėl mes išskyrėme Mm, išbraukėme galimybę siūsti Europos savanorius į labai aršių konfliktų zonas. Manome, kad savanoriai turėtų labiau dirbti reabilitacijos zonose, kur yra šiek tiek saugiau. Visą tai yra taip pat Europos prioritetinės sritis, kur labai trūksta humanitarinės pagalbos savanoriškų organizacijų. Taip pat Europos parlamentas pabrėžė lyčių lygybės aspektą ir aš galiu Jums pasakyti, kad kiekvieną kartą vykdama į nuo nelaimio ar konfliktų nukentėjusias vietovės labai dažnai matau, kaip moteris yra ne vien tik tai aukos, bet ir kaip nugalėtojos tos, kurios gelbėja gyvybės. Pabaigai noriu pasakyti, kad mes suprantame, kad procesas dar tik tai prasidėjo Turiu galvoje šios iniciatyvos įgyvendinimo procesą ir mes labai laukiame bendradarbiavimo su Europos parlamentu įgyvendinant šią programą, taip pat priemant deleguotusius aktus, tam tikras normas taikysiamas Europos savanoriškos veiklos įgyvendinimui. Taip pat pabrėžiame tą, ką pabrėžė ir ponė Stifler, taip pat laukime bendradarbiaujant bendradarbiavimas Europos parlamentu, teikiant ataskaitas dėl to, kaip ši programa veiks. Dėkui, gerbiamą komisijos narę. Biudžeto komiteto vardu. Pone Munės Deurhisa. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. 16 milijonų jaunų žmonių ES neturi darbo, keletas milijonų tokių asmenų yra ir Ispanijoje. Ir kovodami su jaunimo nedarbu mes turėtume imtis veiksmų ES mastu. Labai svarbu gerinti jaunų žmonių e, žinias ir taip pat padėti jiems susirasti darbo ir savanoriškos veiklos srityje. 20 tūkstančių jaunų žmonių ir 7 tūkstančiai e, e, e, savanorių turi būti apmokami, apmokomi komisijos pasiūlymų tai savanoriškai veiklai. Žinoma, mes puikiai suprantama, kad šitas žingsnis yra labai reikšmingas ES, tačiau galvojant apie 200 milijonų eurų, kurie bus skiriami šiai veiklai, nebus paimami iš tų fondų, kurie yra skirti finansuoti e, paramos jaunimui e, veiklą ir taip pat nevyriausybinės organizacijas. Kas, Kačmarek, vieną minutę. 30. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios. Aš norėčiau padėkoti komisariai ir kolegiai Štrifleri, kuri yra pastovi pranešėja tokiais klausimais. Tai labai svarbus projektas ES, kadangi vienas iš ES uždavinių yra teikti humanitarinę pagalbą toks humanitarnės pagalbos poreikis pasaulio mastu išaugo ir todėl mes turime sustiprinti ir savo pastangas, suaktyvinti savo veiklą įvairiuose Europos e, regionuose, ypač jeigu mes norime veiksmingai reaguoti į krizės, turime koordinuoti tinkamai savo veiklą ir būti labai organizuoti humanitarinės pagalbos teikimui reikia didinti mūsų tokios savanoriškos pagalbos teikimo potencialą, ypač tais atvejais, kai susidurime su gamtos stichijomis. Šitas pasiūlymas ragina e, ne dubliuoti uh, dabartinių procesų, dabartinių pagalbos teikimo kelių, tiesiog siūlo sustiprinti šituos veiksmus ir žinoma nauda turėtų būti ėmus, ėmus tokių žingsnių akivaizdi. Dėkuoju. Iš tikrųjų šitas Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso steigimas yra labai svarbus žingsnis stiprinant ES tarptautinės veiklos e, aspektą. Ir žinoma, labai svarbu Europai parodyti solidarumą su tais, kurie pateko į sudėtingą padėtį kadangi ateina toks laikas, kai mes susidursime su e, gamtos stichijomis vis dažniau ir taip pat mus gali vėl ištikti ekonominio nestabilumo e, krizės. 5 tūkstančiai savanorių turėtų būti parengti, kurie bus siunčiami į krizės regionus. Aš manyčiau, šitas siūlymas yra labai naudingas ir juo mes padidinsime savo pagalbos veiksmingumą. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip ir visi kiti labai didžiuojuosi galėdamas dalyvauti šiuose diskusijose, nes tai yra labai svarbus klausimas, nauja iniciatyva. Ir nežinau, ar žiniasklaida apskritai praneš ką nors apie tai, nes tai yra gera žinia ir jų tai paprastai nedomina. Bet yra pasiūlymas, kuris numatytas Lisabono sutartie, tai yra visa, visiškai ilgalaikis pozityvus poslinkis ES, kurio laukėme. Vystimosi komitete tik vienas asmo balsavo prieš, taigi didelė dauguma pasisakė už šią iniciatyvą ir mūsų pranešėja ponė Strifler puikiai atliko darbą. Aš kartu su jie išklausėme tų jaunuolių, kurie dalyvavo bandamosiuose projektuose ir jie entuziastingai kalbėjo savo patirtį, nes jie ne tik padeda tiems, kuriems e, nepasisekė dėl potvinių, žemės debėjimų ar kitų gaivalinių nelaimių. Tokiu būdu jie gali prisidėti, kuriant geresnį pasaulį. Ir tai yra tie jauni, tie jauni žmonės, kurie dalyvavo bandamuose projektuose, ir jie pasakė, kad yra puikia patirtis, nes jie dirba su žmonėmis iš kitų ES valstybių narių. Tai yra labai pozityvi, naudinga patirtis. Ir man tai yra puikus pavyzdys, faktiškai toks pat kaip Erasmus programa, kai studentai gali studijuoti įvairiose Europos vietose, suprasti, kad visi esame žmonės, galima rostbifą ar spagetį gaminti, bet esame vienodi ir esame laimingi ir turime padėti tiems, kuriems pasisekė mažiau. Aš taip pat dalyvavau trilogo diskusijose, bandant pasiekti sustarimą su taryba Ir vienas dalykas mane nuvylė ir mano kolegos, man atrodo, man pritars. Mes norėjome, kad savanoriai dėvėtų kažkokį tai skiriamą į ženklą, rodantį, kad tai yra Europos pajėgos, galbūt kažkokie ženkleliai ir panašiai su Europos vėliava, bet daug tarybos atstovų manė, kad idėja netinkama ir aš manau, kad dėl to jiems turėtų būti gėda. Ir tikiuosi, kad kai kurie savanoriai išdidžiai segės dė ženklelis Europos vėliava. Tai, ką sakė ponė Georgieva, buvo labai įdomu, būtent, kad Eurobarometro duomenėmis 88 procentai piliečių Europoje tam pritarė. Ir žinoma, labai sveikinu tokį geranoriškumą. Norėčiau pasakyti, kad mano šalis, kur yra tas monstras, kuris vadinasi Jukipas, jie pasisako prieš užsienio pagalbą, užsieniečius ir imigrantus ir panašiai, aišku, iš tas diskusijas tai jie net netvyko, manęs tai visiškai nestebina, bet aš rytoj labai norėčiau pamatyti, ar UKIP ir kitos euroskeptiškos partijos balsuos prieš šį pasiūlymą, kadangi tai yra labai ypatingas dalykas ir nors čia mūsų salėje yra dabar visai nedaug, mes visi galime labai didžiuotis, kaip sakė keli kolegos, didžiuotis dėl to, kad pradedame tokią iniciatyvą, kuri bus labai naudinga ir Europai, ir pasauliui. Ačiū ponui Newton Dunn. Dabar žodis ponui Svensonui. Pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos nariai poniai Georgievai, dėkoju poniai Strifler. Aš manau, kad tikrai puiku, kad mums pavyko tiek pasiekti, kad dabar jau beveik yra įsteigtas tas savanorių korpusas. Tai yra solidarumo klausimas, tai yra galimybė būti efektyvesniems ir veiksmingesniems. Kai kas sako, kad ES neturėtų kištis į tuos reikalus, bet aš tikrai nesu vienas tokių ir tikrai nemanau, kad kas nors galėtų pasakyti, kad mums nereikia tokiais atvejais padėti. Tai yra solidarumo ženklas, tai yra galimybė parodyti, kaip mes ES norime dalyvauti tarptautinėje bendruomenėje, norime, kad žmonės vieni kitiems padėtų. Tai yra mūsų etoso dalis, tai yra Lisabono sutarties dalis ir mes labai dėl to džiaugiamės. Tai bus tinkamas ekspertų sąrašas ir bus iškart pasitelkiami tie žmonės, nereiks jų ieškoti ištikus nelaimiai. Ir mes išgirdome, kaip puikiai buvo teikiama parama Filipinuose, matėme puikiai puikų, puikų pavyzdį tenais ir manau, kad mūsų tarptinė pagalba tikrai žengia sparčiai žingsniais į priekį. Ir norėčiau padėkoti poniai Strifler, komisijai ir visiems, nes mes galiausiai steigiame tą korpusą ir tai yra didžiulis žingsnis solidarumo link. Ačiū. Dėkoju ponui Svensonui, dabar ponas Kortes Lastra. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasveikinti pranešėją ir taip pat norėčiau pasveikinti ponę Georgievą norėčiau jai pasakyti, kad ji visuomet gali pasikliauti mūsų paramą. Šis reglamentas yra milžiniškas žingsnis, kadangi mes jau nuo 2006 metų dirbame šiuo klausimu ir 2009 metais, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, tai vis dar nebuvo privaloma, bet dabar galiausiai mes turime galimybę sukurti solidarumo Erasmusą. Ir tokiu būdu šimtai žmonių galės tapti ekspertais, teikti teikti pagalbą. Mūsų laukia tikrai milžiniški iššūkiai. Kalbant apie tai, kad tas darbas būtų ir labiau matomas ir kad būtų sustiprintas ryšys tarp vystomojo bendradarbiavimo, reabilitavimo, atgaivinimo darbų. Tokiu būdu mes galėsime imtis rimtesnių solidarumo įsipareigojimų, humanitarnės pagalbos įsipareigojimų. Būsime darnesni ir galėsime užtikrinti daugiau solidarumo. Tokiu būdu padėsime ten, kur pagalba reikalinga labiausiai ir tokiu būdu užtikrinsime daugiau solidarumo. E, ponas Preda. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pradžioje pasveikinti ponę Strifler, parengus šį pranešimą. Ir šiuo pranešimu mes žengėme dar vieną žingsnį siekiant tikslų, kurie numatyti Lisabono starties 214 straipsnėje, kur teigiama, kad reikalingas teisinis pagrindas, kad jauni europiečiai galėtų dalyvauti humanitarnės pagalbos operacijose už ES ribų. Aš visiškai pritariu pranešėjai, kad savanorių korpuso narių veiksmai turėtų būti grindžiami humanitarnės pagalbos konsensusu. Remiantis e, poreikiais, poreikiai turi būti nustatomi vietoje ir aš taip pat pritariu tam, kad nebūtų e, savanoriai siunčiami į ginkluotų konfliktų ir vidinės įtampos situacijas, e, turime užtikrinti savanorių saugumą tokiais atvejais. Dėl to ir negalime jų siūsti į tokias vietas. Taip pat buvo numatytas atitinkamas straipsnis dėl parlamento aktyvesnio dalyvavimo, mes galėsime tokiu būdu, pasikliaudami savo sukauptą patirtimi, patobulinti šią iniciatyvą ir tikiuosi, kad šią priemonę sukusime puikų įvaizdį Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjungos savanorių humanitarės pagalbos korpusas bus įsteigtas ir bus įtvirtintos mūsų humanitarnės vertybės. Tokiu būdu jauni žmonės gaus galimybę parodyti savo solidarumą su žmonėmis, kurie susiduria su sunkumais trečiosiose šalyse. Šis savanorių korpusas be jokios abejonės leis ES humanitarnius veiksmus padaryti labiau matomais. Ačiū, ponia Papadopuliu, vieną minutę. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Dėkui, ponė pirmininkė. Šis savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas jau buvo pasiūlytas 2012 metais. Tokiu būdu jis atspindėtų ES vertybės ir solidarumą su tais žmonėmis, kurie susiduria su humanitarinė krize ir taip pat žmogaus sukeltomis krizėmis trečiosiuose šalise. Dabar vis tik buvo susidurta su biudžeto uh, apribojimais ir pasiūlymas buvo šiek tiek pakeistas, kad būtų tiesiog papildytos dabar galiojančios sistemos, siekiant išvengti galimo dubliavimuose. Taigi mes periname prie naujo požiūrio, kur būtų nustatytos normos taikomos savanorių atrinkimui, siuntimui. Taip pat yra numatomi laikini vertintojai, kaip veiktų ta programa. Ji būtų vertinama remiantis konkrečiais kriterijais. Aš palaikau tiek ir e, kiekybinius, tiek ir kokybinius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertama programa. Sveikinu parengu šį pasiūlymą. Penime prie spontaniškų pasisakymų yra 11 norinčių pasakyti, suteiksiu žodį visiems, bet labai prašau kalbėti neilgiau nei vieną minutę. Pirmiausia, žodis poniai Papanajotovai. Vieną minutę. Благодаря ви, госпожо председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamą komisijos narę, sveikinu pranešėją pasiekus susitarimą su taryba dėl šio pasiūlymo, kurio būtų įkūriamas Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpusas. Norėčiau pasveikinti komisijos narę Gorgievą e, nuolat siekiant sustiprinti piliečių dalyvavimą šio korpuso e, kūrime, nes tai užtikrintų korpuso sėkmingumą. Aš atstovavau Europos, e, Bulgarijos parlamento Europos klausimų komitetą ir e, ten taip pat jautėsi labai aiškus palaikymas tokio korpuso kūrimui. Ši iniciatyva padėtų tobulėti jaunuoliams, suteikiant jiems uh, progą e, išsimokytis, įgyti naujos patirties. Aš sveikinu pasiūlymą, kuriuo savanoriškas darbas būtų prilyginamas profesiniai patirimui. Dėkui, ponė Zaborska. Pone pirmininkė, ponė komisijos narė. Vznik dobrovoľníckej humanitárnej pomoci má obrovský význam pone... pre mladú generáciu Európanov dostávajú príležitosť. Labai svarbus yra šitas pasiūlymas, turint omenyje apie jaunus europiečius, kurie turės galimybę vykti į tas valstybės, kurių pagalbos labiausiai, kurioms jų pagalbos labiausiai reikia. Ir grįžę jie, žinoma, parsiveš daug informacijos, daug patyrimo, ir įsitikins, kokia tikra situacija kitose valstybėse, pamatys, kad galimybė eiti į mokyklas, gauti pakankamai maisto yra labai didelės vertybės ir siekimybė tose valstybėse. Įsteigus šitą humanitarnės pagalbos korpusą mes galėsime tiesiog e, paveikti mūsų piliečių savimonę. Ačiū pirmininkė. Šio reglamento pasiūlymas dėl Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso įsteigimo yra labai konkretus. Jis numato konkrečias nuostatas siekiant atsižvelgti į tų žmonių padėtį, kurie pateko į labai sudėtingą situaciją. Labai svarbu, kad mūsų piliečiai galėtų patys dalyvauti tos humanitarnės pagalbos teikimo operacijose. Tai padės susipažinti su konkrečia situacija e, kitose valstybėse, bet mūsų uždavinys numatyti atitinkamas apsaugos priemonės ir užtikrinti, kad žmonės galėtų parodyti savo gerą dvasį širdį nuvykę į kitas valstybės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes nebejojime šiuo pasiūlymu, pritarėme toms altruistinėms ir solidarumo raiškos priemonėms. Tačiau vis dėlto turėtume išreikšti susirūpinimą dėl šio siūlomo korpuso steigimo. Mums susidaro įspūdis, kad tie savanoriai turės tapti tam tikrais instrumentais, priemonėmis, kurias, kurios turės perteikti ES nuostatas ir vertybės. Iš tikrųjų, kartais besivystančiams valstybėms siūloma komisijos pagalba yra nepriimtina. E, mums reikėtų pagalvoti, kaip, kokiu tinkamiausiu būdu teikti tą humanitarinę pagalbą. Aš manau, yra visai kitokių, priimtinesnių kelių. E, e, Ponas Kelly. Kaip sakė Bilas Newtonas Danas, Tai yra puikus dalykas, tačiau apie tai daug žiniasklaida nekalba. Ir, kaip sakė komisijos narė, 90 procentų ES piliečių pasisako už šiuos pasiūlymus. Ir aš manau, kad ponios Trifler ir kitų kolegų pastangas tikrai reiktų pagirti, nes jie puikiai dirbo ir pateikė puikius pasiūlymus. Žinoma, džiugu, kad žmonės nori dirbti savanoriais. Aš žinau nemažai jaunų žmonių, kurie yra atlikę savanorišką darbą, baigę studijas ir savanoris dirbti išvyko į užsienį. Taip pat žinau ir pagyvenusių žmonių, išėjusių į pensiją, kurie daug laiko praleidžia dirbdami savanoriais. Taigi aš manau, kad puiku, kad rengiame šį korpusą, kad žmonės galėtų dirbti kartu. Ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti anksčiau pasisakiusiam kolegui, kuris tiesiog kritiškai įvertino šitą pasiūlymą, atsakydamas pasakyti, kad yra labai daug savanoriškų organizacijų, kurios veikia ir šiaip be Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir tie savanoriai galėjo pasiūlyti savo pagalbą įvairioms valstybėms. Žinoma, labai svarbu raginti jaunus žmonės imtis tokios e, labdaringos savanoriškos veiklos, tačiau dažnai pritrūksta lėšų. Be to reikėtų prisiminti, kad yra pakankamai daug e, problemų Europoje, kadangi e, pačioje Europoje mes nesugebame ištiesti pagalbos rankos. Turiuomenyje Graikiją, kuriai nuo metu labai reikėjo pagalbos. Vidjeli smo u posljednjih nekoliko incidenata diljem... Dėkui, ponė Vite. Kaip matėme per pastaruosius atvejus pasaulyje, kai kyla katastrofa, reikia nedelsinti imtis veiksmų, norint padėti aukoms padėdami su krize susiduriančioms visuomenėms, mes įgyvenytume savo moralinę pareigą. Europos Sąjunga teikia maždaug 50 procentų viso pasaulio humanitarinės pagalbos. Tai yra faktai ir dėl to šio korpuso tikrai reikia. Jau girdėjome, kad 85 ar panašiai procentai e, piliečių mano, kad tikrai reikia tokio korpuso, jis padėtų netgi padėti mums e, ekonomijos krizės metu. Kalbant apie Kroatiją, 466 e, šeši savanoriškos veiklos projektai buvo įgyvendinti 2012 metais, ten dalyvavo 9422 savanoriai. Taigi Kroatijoje taip pat savanoriška veikla yra labai svarbi ir norime ją ir toliau remti. Dėkui. Crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial impun o acțiune. Per pastarosius metus humanitarinė krizė pareikalavo iš ES imtis aiškesnių veiksmų, realesnių veiksmų, kad šis reiškinys būtų suvaldytas ir Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpusas būtų labai aiškus įrodymas, kad esame nusteikę tokios veiklos imtis. Jis dalyvautų humanitarinės pagalbos teikimo operacijose ir tikrai sukurtų pridėtinės vertės. Be to, tai būtų proga jauniems žmonėms prisijungti prie humanitarinės pagalbos teikimo, tai paskatintų ir savanoriškų organizacijų dirbančių skirtingose šalise bendradarbiavimą. Tai galėtų būti mažų mažiausiai gerosios praktikos mainų platforma. Be to, reikėtų, tai pasitarnautų kaip visuomenės informavimo priemonė apie savanoriškos veiklos svarbą taip pat padėtų stiprinti pilietiškumo dvasę, skatinti pilietiškumą e, nacionaliniu lygiu, regioniu lygiu. Dėkui, sveikinu pranešėją. Pone Varmai. Ačiū, pirmininkė. Liberalų frakcijoje pasisakė vienas kolega, iš liberalų frakcijos vardu pasakė vienas kolega ir jis kalbėjo apie tai, kad Tai yra ES savanorių korpusas ir mes, europiečiai, turėtumėme didžiuotis, galėdami segėti Europos vėliavos ženklelį. Mes, euroskeptikai, eurorealistai, nepritarėme šiai nuomonėj ir aš norėčiau pasakyti, kad galėčiau jūs pakviesti į gamyklą Vengrijoje kur yra vengrai dirbantis už 250 eurų per mėnesį. Tai yra užsienio kapitalo įmonė. Taigi, bet paklauskime tų žmonių, ar jie labai didžiuotųsi galėdami sėgėti e, Europos e, vėliavo ženklelį. Ačiū, ponas Plenkovičius dabar. Bet, ponė Plenkovičiu, palaukite minutėlę. E, ponė Morvai, ar sutinkate išklausyti? į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taip, ponas Bilas Niuganas Danas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponė Mor Mormai, mano žmona yra vengrė, aš ir kalėdas bei naujosius metus sutikau e, Vengrijoje, aš turiu artimųjų šeimos narių Vengrijoje, tai aš mielai ir atvyksiu ir pasinaudosiu jūsų kvietimu atvykti į Vengriją, pažįstu daug vengrų ir pasikalbėsiu su kuo galima daugiau vengrų. Ir aš žinau, kad e, jų tarpe bus labai entuziastingai nusiteikusių žmonių. Pone Morvai. Mm. Norėčiau pasakyti, kad aš tikrai labai rimtai pakviečiu visus parlamentarus ir aš mielai galėsiu jūs pakviesti ir į operą, ir į pirtis, ir į muziejus, ir nuvesiu į gamyklą arba Tesco parduotuvę, kuri yra, aišku, Didžios Britanijos kapitalo įmonė, ir nuvesiu ten, kur žmonės dirba už 250 eurų per mėnesį. Taigi pakalbėkite su tai žmonėmis ir paklauskite, ar jie norėtų žengti po Europos vėliavą. Dėkoju žodis ponui Plenkovičiui. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad Europos Sąjungos Solidarinės pagalbos korpuso steigimas būtų labai naudingas Europos Sąjungai ir aš džiaugiuosi tomis pastangomis, kurias komisarė Georgieva įdėjo įgyveninant šią idėją jungtinėse tautose, taip pat e, komisijoje konsultuojantis su nevyriausybės organizacijomis buvo nuveikta labai daug, siekiant sukurti teisinius pagrindus, taip pat numatyti tas būtinas lėšas, kurios sudarys maždaug 250 milijonų eurų. Visi ES piliečiai turėtų žinoti apie šio korpuso steigimą ir suvokti, kad labai svarbu teikti pagalbą ištikus krizai. Taigi humanitarnė pagalba yra labai svarbus veiksnys siekiant parodyti ES tarptautinės veiklos veidą. Aš norėčiau padėkoti kolegiai iš Trifler už šią iniciatyvą komisijai ES turi imtis šioje srityje lyderio vaidmens, ypač teikiant humanitarinę pagalbą. Dešimtis tūkstančių Kroatijos savanorių galės pasinaudoti šią kursimą priemonę ir aš manyčiau, kad tai bus sustiprintas ES matmuo e, išryškinant ES tapatybę ir, žinoma, stiprinant ES vaidmenį teikiant e, savanorišką pagalbą tarptautiniu mastu. Žinoma, mes neturime užverti savo sienų atsitverdami nuo tų jaunin, jaunų konkurencingų piliečių ir žinoma, mes turime patvirtinti, kad ES yra tinkama vieta visiems. Dėkuoju visiems už diskusijas, dabar žodis komisijos nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu buvo išgirsti paramos žodžius e, išsakytus ES humanitarės pagalbos savanorių korpuso adresu. Norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, sureaguosiu į pastabas ir dar apibendrinsiu. Reaguodama į pastabas, išgir, norėčiau pasakyti, jog išgirdau susirūpinimo dėl to, kaip ES įgyvendins vystamo bendradarbiavimo veiksmus ir ES humanitarinės pagalbos savanoriai prisidės prie vystamojo bendradarbiavimo. Tik tai norėčiau pabrėžti, kad mes sukūrėme tokį korpusą, kur žmonės būtų kompetentingi, kvalifikuoti, padėtų kitiems ir padėtų kitiems padėti patiems savo. Mes į savoką, į koncepciją įtraukėme 7 tūkstančius vietoje apmokytų savanorių, kad galėtumėme prisidėti prie gebėjimų kūrimo vietoje, kad jie patys galėtų geriau kovoti su katastrofų padariniais, ir gaivalinėmis nelaimėmis. Antra pastaba. Buvo išsakytos kelios pastabos dėl matomumo ir kaip padaryti, kad žmonės žinotų daugiau apie gerus dalykus. Mes labai daug dirbame ties šią iniciatyvą, mums labai padėjo ir parlamentas tam, kad ji būtų geriau matoma. Uh, Ir rytoj ketvirtą valandą ponė Stifler ir aš e, dalyvausime Twitterio pokalbyje ir jeigu norite, kviečiame visus sudalyvauti. Na, o kalbant rimčiau, norėčiau pasakyti, kad iš ties labai sudėtinga pranešti gerą žinias. Kur kas lengviau yra atkreipti dėmesį į nelaimės, kur kas sudėtingiau užkirsti kelią toms nelaimėms. Ir būtent dėl to visą, ką, viską, ką mes darome šiandien, visa ta humanitarnė pagalba, civilinė apsauga, mes visur akcentuojame, jog reikia investuoti į parengtį ir prevenciją. Nesvarbu, kaip sunku tai bebūtų, reikia tą daryti, kad kuo mažiau nukentėtų rytoj, kad būtų mažiau aukų. Ir mano apibendrinančios pastabos. Dabar prasidės sunkus darbas, kadangi teks įgyvendinti šią iniciatyvą realiai ir aš labai džiaugiuosi galėdama pabrėžti, jog mes matėme didelės paramo, didelę paramą mums teikė humanitarnės organizacijos, iš pradžių jos skeptiškai vertino mūsų iniciatyvą, bet dabar jos jau dalyvauja, kuriant tą iniciatyvą, jos yra įtrauktos į tą darbą ir aš esu įsitikinusi, kad tai, ką mes padarysime, tai padės Europai būti gėrio jėga pasaulyje ir leis sukurti geresnį įvaizdį mums, europiečiams, tai galiausiai padės ir Europos konkurencingumui, kadangi esame regionas, kuris yra turtingas ne tik ištekliais, pinigais ir panašiai, esame turtingi žmonėmis ir vertybėmis ir tai man teikia didžiausią pasitenkinimą tuo mūsų bendrai nuveiktų darbu. Ačiū. Dėkoju, ponė Stifler. Kviečiam apibendrinti diskusijas. Ačiū, aš labai trumpai, aš norėčiau e, tik tai pasakyti, kad daug kas jau, faktiškai viskas buvo pasakyta, iš pradžių buvo tokio nenoro, ypatingai nevyriausybinės organizacijos e, nenori apie tai kalbėjo ir buvo kalbama apie savanorių saugumą, tačiau šiame pranešime mes tikrai sugebėjome sureaguoti į visus, visas tas abejonės ir iškeltus klausimus. Ir aš norėčiau padėkoti visoms politinėms frakcijoms, kadangi Norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, nes tai buvo tikrai bendras darbas. Norėčiau taip pat padėkoti ir padėjėjams ir, žinoma, padėkoti komisarė ponė Georgieva, jos padėjėjams, nes tai buvo labai malonus darbas, kuris vyko ilgai, tačiau buvo išties labai mielas. Ir dabar mes sukūrėme tikrąją pridėtinę vertę. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai leis įtvirtinti Europos pilietybės dvasę, kurios mums tikrai labai reikia. Ačiū, ačiū ponė Stifler, baigiame diskusijas šiuo klausimu, o balsuosime rytoj vidurdienį. Viso gero, ponė komisarė. Pagal darbo tvarkę dabar yra numatyti e, vienos minutės pasisakymai. Ir pirmiausia žodis ponui Nikolesku. Vieną minutę jam skiriama